Norėčiau pakomentuoti dėl metodologijos. Äh, Pone Tavares, negalite, negalite komentuoti, kadangi labai labai vėluojame. Negaliu sutikti su tuo, kad reikštumėte pastabas. Galiu tik leisti pasakyti dėl vedimo tvarkos. Taigi diskusijos baigtos darbo tvarkėje tarybos ir komisijos pareiškimai dėl JAV teismų šaukimų ES duomenų apsaugos taisyklės. Tisztelt elnök úr, biztos asszony, tisztelt képviselő. Dėkoju. Pone komisarė, gerbiami parlamento nariai. Europos parlamentas atstovauja Europos piliečių interesams. Šiuo atveju mes kalbame apie e, Junktinių Amerikos valstijų taikomą duomenų e, rinkimo politiką ir apie ES taikomas duomenų apsaugos taisyklės. Parlamentas, tiksliau taryba, pritarė parlamento rei, išreiškiamam susirūpinimui, bet mes neturime informacijos, e, pagal kurią galėtume nustatyti, kad e, JAV teismų šaukimai kažkaip pažeidžia ES duomenų apsaugos taisyklės. E, jūs minėjote konkretų atvejį ir jungtinės valstijos pripažino, kad e, byla buvo tyrima dėl kriminalinio nusikaltimo. Prokurorai JAV gavo teismo šaukimą ir kviečiamasis asmuo buvo kviečiamas atvykti į teismą, tačiau ES nėra atsakinga dėl JAV primamų sprendimų. Mes negalime kalbėti apie šios procedūros legalumą ar ne. JAV teismų e, taikomi Šaukimai yra naudojami tam, kad klientai būtų informuojami apie teismus. ES supranta, kad šiuo atveju JAV yra trečioji šalis, kad šiais atvejais nusikaltimo turėjams yra būtina gauti informaciją, procedūros yra skirtingos įvairiose valstybėse narėse susijusius su šaukimu jų piliečių į teismus. Ir aš manau, kad reikėtų numatyti bendrą tvarką Europos Sąjungoje taikomą šitiems atvejams. Tai yra teisės reikalai ir čia nėra tas rytis, kur sprendimą galėtų priimti taryba. Duomenų apsaugos taisyklių privalu laikytis, tokių, kokias numato ES, valstybių narių nacionalinės institucijos turi pritaikyti tas apsaugos priemonės. Jos turi užtikrinti, kad laikomasi duomenų apsaugos taisyklių ir būtent tų valstybių narių jurisdikcijos taisyklėmis remiantis turi būti atliekami tikrinimai, užtikrinant tinkamą duomenų apsaugą. Tai nėra politinis sprendimas spręsti vienus ar kitus teisinius reikalus. Ne taryba dar negirdėjo, kad būtų priimti kokie nors sprendimai JAV pažeidžiant duomenų apsaugos taisyklės. ES piliečių duomenys, kur yra saugomi JAV duomenų bazėse, tačiau yra remiamasi tarptautiniais susitarimais, kuriuos pasirašė ES ir Junktinės valstijos dėl duomenų perdavimų ir jų apsaugos. E, yra toks atvejis, kur Sustarimas egzistuoja, buvo ištas 2007 metais, dėl jo dar reikės dėrėtis, nes Europos parlamentas dabar iškėlė tokią iniciatyvą. Kitas pavyzdys - dėl finansinių duomenų perdavimo e, iš ES. Tai yra e, duomenys perdodami pagal programą dėl teroristų e, turimų finansinių išteklių. E, priežiūros. Tai buvo dokumentas pasirašytas 2010 Liepą. Keleivių duomenų e, perdavimas, perdavimo ir apsaugos taisyklės taip pat yra diskutuojamos. Kovai su terorizmu e, yra norma gauti keleivių duomenis nuolatos ir turėti atitinkamą duomenų bazę jungtinėse valstijose. Dėl kriminalinių bylų dar sprendimai nėra visiškai primti. Aš manau, kad reiktų pripažinti trečiosios šalies teismų sprendimus tais atvejais, kai nėra priežasčių jų nepripažinti. Dėkoju. Dėkojame tarybos pirmininkai, pane Reding. Pirmininkė, parlamento nariai, globaliame pasaulyje duomenų perdavimas trečiosioms šalims yra labai svarbus klausimas ir teisiškai labai sudėtingas klausimas. Akivaizdu, kad asmens duomenų apsaugos teisė yra viena iš pagrindinių teisių ir ji turi būti taikoma šioje, šiame elektroninio nes žiniasklaidos šimtmetyje. Ir Žinoma, galima apriboti šią teisę, tačiau tas apribojimas turi būti vykdomas pagal teisės aktus ir proporcingas ir turi būti pagristas vieš, visuomenės saugumo o, užtikrinimo būtinybę ir taip toliau, taip toliau. Pagal ES ir JAV teisę kiekvienas pilietis turi teikti, pateikti valdžios institucijoms specifinę informaciją. Tačiau šios informacijos apimtis yra apibūdinama tos šalies įstatymais. Šito teisėtumo, proporcingumo ir e, apimties klausimas turi būti sprendžiamas pagal JAV įstatymus ir pagal Europos ir JAV konstituciją. Ir viskas priklauso, žinoma, nuo tos baudžiamosios veikos, kuria inkriminuojama įtariamajam asmeniui. JAV naudoja Twitter ir tuo pažeidžia Twitter e, duomenų apsaugos e, principus. Tačiau pagal Twitter nuostatas galima pateikti tam tikrą informaciją trečiosiom šalims, jeigu yra toksai reikalavimas ir būtinybė. Jeigu asmens duomenys iš Twitter sistemos buvo pateiktos JAV institucijoms, kurios nagrinėja tam tikrą bylą, tai tuomet jokie apribojimai yra netaikomi. Junktinė Amerikos valstijų duomenų apsaugos įstatymas numato tam tikrus apribojimus baudžiamosiose bylose ir taip pat numato e, teisės institucijų bendradarbiavimo galimybę, užtikrinant, kad ir kitos valstybės atitinkamos institucijos bus e, atitinkamai informuojamos apie būtinybę gauti tokius duomenis. Toks yra JAV įstatymas. Taip jis taikomas šiuo metu. Tačiau duomenų apsauga pasauliniu makstu reikalauja apginti kiekvieno asmens duomenis šita situacija rodo, kad labai svarbu toliau labai ryštingai ginti žmogaus, teisių, žmogaus asmens duomenų teisės principus, kad nebūtų nesureglamentuota jokia sritis. Taigi, ką mes galime nuveikti? Komisija yra numačiusi pateikti pasiūlymą keisti duomenų apsaugos įstatymus atsižvelgiant į globalaus pasaulio modernes technologijas, atsižvelgiant į tai, kad vienas trečdalis pasaulio įmonių vienaip ar kitaip susiję su ES. 2010 m. vadovų taryba suteikė įgaliojimus komisijai dėrėtis dėl ES ir JAV duomenų perdavimo pagal teisinio bendradarbiavimo sutartis. Tačiau komisija turi numatyti labai aukštą duomenų apsaugos lygį ir anapus Atlanto ir ES ir taip pat sumažinant administracinę naštą. Aš manau, kad parlamentas padės mums rengiant šį pasiūlymą. Dabar jūs norėtumėt paklausti, ką mes nuveiksime iki tol, kol pateiksime ir priimsime šį naują dokumentą. Aš norėčiau rekomenduoti, kad visos veikiančios institucijos labai aiškiai suformuluotų savo nuostatas ir patikintų, kad labai atsargiai elgesi su asmens duomenimis, kurie yra reikalingi baudžiamosiuose bylose. Tikojame komisijos vicepirmininkai, dabar suteiksiu žodį frakcijų atstovai, atstovams dviem minutėm. Dėkoju pirmininkė, dėkoju tarybai, dėkoju komisijos atstoviai už paaiškinimus. Ir norėčiau pasakyti, kad tai yra tipinė situacija šiame globaliame pasaulyje. Iš esmės mes turime pripažinti JAV teisę, kartu suprasdami, kad iškyla labai daug sunkumų e, taikant šios teisės nuostatas globaliame pasaulyje. Tačiau mes turime pateikti ir atitinkamą atsakymą. Mūsų baudžiamojo persekimo institucijos, taip pat bankai, privačios institucijos turėtų pagalvoti, kaip pasielgti. Pone komisarė labai atvirai kalbėjo apie tolesnius žingsnius, apie būsimas priemonės. Man atrodo, kad mes turėtume ateities teisės akte arba atnaujintame reglamente dėl asmens duomenų apsaugos tiksliai turime nustatyti, kad reikėtų susitarti dėl JAV ir ES duomenų apsaugos sutarties ir numatyti, kaip tie duomenys bus perdodami. Taigi labai svarbu sutelkti dėmesį į problemos esmę, siekiant, kad šios, šie atvejai ne, nemestų šešėlių ant asmens duomenų apsaugos proceso apskritai. Mes turime stengtis, kad baudžiamojo persekiojimo srityje duomenimis galėtų naudotis ir privačios tyrimo institucijos, tačiau pagal labai konkrečius reikalavimus. Dank, Fuss, Moraes, think... Kolega Morais, ačiū. Na, aš manau, kad puiku yra iš anksto iškelti turimus klausimus. Ką reikėtų dabar daryti? Na, akivaizdu yra štai kas Europos Sąjunga, e, jungtinės valstijos naudojasi socialinių tinklų turimais duomenimis. Ir čia norėčiau paminėti Twitterį ir Google pirmiausia. Yra tokių ES piliečių, kurie e, visiškai nekaltai vartoja internetą ir kurie gali papulti į tą sistemą ir nukentėti nu, dėl to, kad naudojasi Twitter ir Google. Tik tiek. Mes esame pažeidžiami dėl to. Girdėjome Vikelyks atvejį, pono Lasange atvejį. Žinome, kaip veikia serveriai jungtinėse valstijose, kad ten duomenys laikomi ir saugomi. Na, žinome, kad trečiai valstybei duomenys turi būti perdomi pagal aiškės taisyklės, tuo tarpu turime veikti atsargiai, turime savo piliečiams išaiškinti, kokią apsaugą jums gali suteikti ES taisyklės. Kaip tą apsaugą užtikrinti, jeigu Amerikai davus nurodymą, tos apsaugos priemonės gali būti panaikintos. Aš manyčiau, kad ES piliečiai turi būti geriau apsaugoti ir tikiuosi, kad čia linkme jūs dirbsite. Dabartinė direktyva dėl vidaus rinkos apsaugojo mūsų piliečius, o dabar reikia padidinti apsaugos lygmenį ir tas pačias apsaugos priemonės pritaikyti teisminiam ir policijos bendradarbiavimui. Tikimės, kad vykstant teisėkuros darbų šie tikslai bus pasiekti. Čia vienas iš svarbiausių dalykų bus turimų dokumentų peržiūrą, kad galėtume atsispirti e, tiems Amerikos teismų šaukimams ir, ir, kitokiems, ir kitokiams priemonėms. Štai dabar vyksta gyventojų surašymas Junktinėje karalystėje. Į tą surašymą prižiūri Amerikos kompanija. Tad piliečių susirūpinimas yra suprantamas. Jūs pateikė dalinį atsakymą, tačiau mums reikia detalesnio. Dėkoju. Ačiū ponui Morais, ponė Intvelt. Dėkoju tarybos ir komisijos atstovams. Puiku, jog išgirdau tai, jog jūs pritartė mūsų susirūpinimui. Kalbėkim aiškiai. Aš manau, kad čia niekas nemano, kad Junktinės valstijos veikia kaip nors nelegaliai ar neteisintai. Ne, ne. Tačiau Žinome, kad internetas yra plačiai apimantis rytis ir net ES interneto būdu įslenka Amerikos teisingumo ranka. Tad e, internete veikiančios kompanijos, apie kurią jūs kalbate, dauguma atvejų yra įsikūrusios Junktinėse valstijose, daug tokių atvejų. Dauguma interneto vartotojų įsikūrė ES ir argumentas, kuriuo remiasi Amerikos teismai, yra, sakyčiau, pasenęs. Amerikos teismai sako, kad jeigu jūs naudojatės Twitteriu, pavyzdžiui, naudojatės, kitaip tariant, e, priemonė e, sukurta Junktinėse valstijose, jūs nebeturit jokių apsaugos priemonių ir jokių teisių. Net jeigu jūs gyvenate ES ir esate jos pilietis, tai reiškia, kad ES piliečiai nebeturi jokios teisinės apsaugos, kadangi Twitteris yra įsikūręs ir bus neturi Junktinėse valstijose. Aš manau, kad uh, svarbu spręsti šios klausimus, ponė Reding teisingai tai pasakė. Reikia remtis duomenų apsaugos direktyva ir geriau apginti piliečių teisės. Nes jūs, naudodamasis Twitteriu, neva duodate sutikimą naudoti savo duomenimis, bet ką toks sutikimas reiškia? Tai reiškia, kad mes tampame žmonės nebesaugomi jokių priemonių, jokių teisinių priemonių. Sunku girdėti tokius dalykus. Norėčiau paklausti, ką komisija ir taryba darys, kad būtų galima suteikti teisinę apsaugą ES piliečiams. Reikėtų pakalbėti su partneriais Junktinėse valstijose ir galbūt gauti daugiau informacijos apie tai, galbūt paminėti kitas kompanijas. Na ir galiausiai jūs, ponia komisarė, minėjote štai, ką jūs sakėt, kad tai nėra tas pats atvejis kaip SWIFT klausimas. Na, taip, taip, Tai nėra tas pats, tačiau tuo pat metu mes. Ačiū, sako pirmininkas, nutraukdamas kalbėtoje. Kolega Albrecht, pusantros minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad tai yra vienas atvejas, atvejas iš daugelio. Čia susidurime su ta situacija, kai e, yra taikomos skirtingos teisinės nuostatos ES ir Anapos Atlanto, ypač kai kalbame apie policijos ir teisėjai saugos institucijų bendradarbiavimą. Twitteris įsikūręs yra Junktinėse Amerikos valstijose ir atrodo, kad JAV turi teisę imtis priemonių pagal savo įstatymus. Aš taip nemanau. Aš manau, kad ES piliečiai taip pat mano kitaip. Mes bendradarbiaujame su Junktinėmis Amerikos valstijomis vis labiau policijos ir teisėsaugos institucijų uh, kontekste, tačiau ir ES ir kitose valstybėse susidurėme su papindo, papildomis problemomis taikant tarptautiniu mastu Junktinių Amerikos valstijų teisę. Susidurime su problemomis dėl asmens duomenų apsaugos. Todėl taryba turėtų ryštingai imtis tos problemos sprendimo ir padidinti ES piliečių pasitikėjimą internetu ir užtikrinant piliečių teisės bei pagrindinės laisvės. Dank, herr kollege albrecht es volgt voor één minuut herr kollege wondersdorp. voorzitter de partij voor de vrijheid hecht bijzonder veel waarde aan ieders privacy en de bescherming van persoonsgegevens. kolega wondersdorp minutė. Aišku, klausimas labai aktuolus susijęs su privačių duomenų apsauga. Privatumas, aišku, turi ribas. Reikėtų užtikrinti privatumą, kada tai reikalinga. Piliečių saugumas neturi būti svarbesnis dalykas negu kova su terorizmu. Aš manau, kad islamo terorizmas yra pavojus, didžiulis pavojus. Būtent dėl to dalį apsaugos priemonių e, buvo nuspręsta paukoti tam labui. Be abejo, internetas turi būti tinkamai apsaugotas, ypač privačių žmonių interneto adresai. Tai yra tikrai labai svarbus dalykas. Kai kuriais atvejais už paprastų asmenų vardų slepiasi teroristai. E, jeigu teroristas slepiasi mūsų teritorijoje, nu, kompetentingos struktūros turi turėti teisę gauti apie jos informaciją. Na, yra aišku priežasčių diskutuoti dėl šio klausimo ir tartis. Ačiū. Frakcijų kalbėtojai pasisakė, dabar žodis kolegai Lopes Aguilar. Ačiū. Ačiū ponė Redink už tai, kad dalyvaujate taip vėlai mūsų posėdėje šioje diskusijoje ir plenarėme posėdėje. Ačiū, kad e, atvykote išklausyti parlamento narių pasisakymų. Aš tikrai norėčiau Jūs padrasinti, paskatinti e, toliau tęsti šitą darbą, ypač e, rengiant komisijos komunikatą dėl domino apsaugos. Tai yra tikrai puikia galimybė sinchronizuoti, suderinti laikrodžius, technologinių inovacijų, priemonių e, pažangą ir konstitucinės teisės ir e, visą pagrindinį teisų hartį įtvirtintą Lisabono sutartyje. Mes turime teisę pataisyti. Duomenimis turi būti keičiamas, turint uh, E, apsi, e, šitų piliečių sutikimą. Ypač yra labai svarbu šitą klausimą spręsti su trečiosiomis šalimis ir ypač su Junktinė valstija. 2008 metų direktyva ir 95-86 metų direktyva turi būti atnaujintos, e, apdeitintos ir kad būtų įmanomas policijos ir teismų bendradarbiavimo su jungtinėmis valstijomis. Mm, nes tai yra svarbus, svarbios rytis, kurios gali turėti poveikį pagrindinių teisių įgyvendinimui. Ir ypač nu, turime sužinoti, kokie mūsų asmens duomenys yra naudojami, kokius duomenys turi trečiųjų valstybių atstovai pe, ir kokie duomenys perdodami trečiosiam šalims. Ir kaip, reik, ką reikia daryti su teisė atšaukti savo duomenys, taisyti savo duomenys susijusius su privačia, privačiu gyvenimu asmens. Ir tuo duomenys, kurie automatiškai dėja yra apdorojami. Man ypač rūpi mažamečių teisės, nes kalbant būtent apie nepilnamečius, yra apribojimų, didelių apribojimų e, susijusių su pagrindinėms teisėmis ir laisvėmis. Reikia informuoti mažamečius, bet ir jų aplinka turi žinoti apie apsaugos priemonės, privataus gyvenimo apsaugos priemonės. ypač dėl to, ką Jūs pasakėte apie interneto tinklus, socialinius tinklus. Mes tikrai e, atidžiai stebime šitos direktyvos atnaujinimą ir ypač dėrybas dėl e, dvišalių instrumentų, ypač su jungtinėmis valstijomis. Tikoju Lopės Aguilar, dabar kolega Mülcer. Sena patarlė sako, kad mums patinka išdavystė, bet mums nepatinka išdavikai. Tai pasiteisina ir šiuo atveju. Tai tam tikros institucijos dabar yra laikomos išdavikėmis. Tačiau mes turime prisiminti ir Wikileaks e, atvejį. Mes matome, kaip šioje valstybėje, kurioje yra neribotos galimybės, elgiamėsi su žmogaus, e, su asmens duomenimis. Todėl reikėtų pagalvoti apskritai, kaip yra naudojamas informacija, kurie pateikiama Google, Twitter ar kitose socialiniuose tinklapiuose. Tuo labiau, kad e, kartais e, tam tikra informacija yra nelaikoma privačia informacija, ypač ta, kuri susijusi yra su bankų informacija ir taip toliau. Taigi šioje srityje mes esame netoli pažengę. Time. Pirmininkė, e, aš iš karto neišgirdau, kad mane pakvietė kolegos komisarą. Norėčiau pagalvoti apie šios klausimus iš vidaus rinkos komiteto pirmininko perspektyvos, nes čia yra e, svarbus vidaus rinkos ekonominiai klausimai, taip pat klausimai susijęs su piliečių teisų apsauga. Aš rengiu pranešimą savo komitete šio klausimu ir noriu padėkoti poniai Reding už žalę knygą, nes manau, kad vienas svarbiausių klausimų, kuris yra ten iškeltas, yra tai, ką aptarėme šiandien. Jis sako, kad aš kaip Europos pilietis galiu žinoti, kad mano duomenys yra kitoje šalyje serveryje už Europos ribų Aš turiu tas pačias teisės, jei tie, kaip tie duomenys tarsi būtų saugomi ir Europoje. Tai yra ambicinga programa, tikiuosi, kad pasieksime tų tikslų, tačiau daug darybų mums mūsų laukia. Tačiau tokiu atveju kitos šalis pareikalaus e, grįž, grįžtamųjų teisų taip pat. Dėkoju, baigiame pasisakymus e, spontaniškai. Dabar suteiksime komisijos vicepirmininkiai poniai Reding žodį, prašau. Yes, uh, I... Pirmininkė, aš suprantu teisėtus, teisėtą šio parlamento nerimą, kai kalbama apie privačių duomenų, Europos piliečių privačių duomenų apsaugą, nes aš suprantu šį nerimą, aš pateikiau pirmąją analizę, kaip tą 95 metų reformos, e, direktyvos reforma galėtų atrodyti. Kad pateikčiau atsakymą į klausimus, kurie čia šiandien iškelti ir į kuriuos teisinio atsakymo pagal Europos teisės aktus kol kas nėra. Antrasis elementas yra tai, kad aš manau, jog kalbant apie santykius su mūsų Amerikos partneriais, yra gerų žinių, nes praėjusią savaitę Baltieji rūmai priemė lemiamą žingsnį kovo 16 dieną paskelbdami, kad e, jie ketina su kongresu pasidarbuoti ir parengti privatumo teisų įstatymą. Tai yra didžiulis pokytis Junktinėse valstybėse ir tai gali padėti mums ir mūsų siekiuose pasiekti ES jungtinių valstybių bendrą sustarimą dėl duomenų apsaugos, kiek kalbama apie bendradarbiavimą su policija ir teismais. Tikiuosi, kad greitai galėsime pradėti darybas šią kryptimį ir aš tikiuosi Europos parlamento paramos šiuose darbuose ir taip pat reformuoja 95 metų direktyvą. Dėkoju, ponė komisijos narė. Dabar tarybos vardu kalbės ponė Čiolį. Ačiū pirmininkė, komisarė, gerbėmi parlamentarai. Dėkoju už supratimą. Tačiau turime suvokti, kad negalime kištis į situaciją, ar turime įgyvendinti veikiančius um, teisės aktus. Mes tikrai rūpinamės duomenų apsaugą ir tai įrodo, tai vienas faktas, mes esame prieėmę svarbių teisės aktų dėl duomenų apsaugos. Na, o dėl šiandieninių diskusijų aš norėčiau paprašyti komisijos keleto dalykų pirmiausia akcentuojame, kad labai svarbu informuoti visuomenę ir taip pat labai svarbu užtikrinti duomenų apsaugą internete. Na ir aš įsivaizduoju, kad komisija, kaip patvirtino ir ponia komisarė, atsižvelgs ir į tarybos reikalavimus. Taryba taipogi pritarė tam, kad reikalinga atnaujinti teisės aktus, turime juos pakoreguoti, atsižvelgiant į šio laikinės technologijas ir technologinę pažangą. Mes laukiame komisijos pasiūlymų. Tikimės jų birželio mėnesį, taigi Vengrijai savo pirmininkavimo metu e, dar liks vienas mėnesis tam darbui atlikti. Na ir aš įsivaizduoju, kad vėliau jau Lenkija taip pat ryštingai toliau tęs mūsų pradėtus darbus. Pone pirmininkė, nemanau, kad reikia dabar apsispręsti tarp laisvės ir duomenų saugumo, duomenų apsaugos. Abu tie dalykai yra tarpusavėje suderinami ir būtent tokio reglamento mes ir tikimės ES. Pirmininkas dėkoju poniai Giori. Baigėme diskusijas šiuo klausimu ir periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra žodinis klausimas komisijai dėl kūro kokybės direktyvos taikymo. Kalbant apie bitumingosius smėlynus, taip sako